Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Mėly kolegos, e, prašau sėstis vietas. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Mėly kolegos, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkusi biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Tikrai labai svarbi savaitė mūsų laukia, mūsų laukia balsavimai. Jums yra pateiktas darbo tvarkės projektas. Aš norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad yra dokumentas išverstas į nurodytas kalbas. Jūs taip pat galite kalbėti tomis kalbomis, kurios nurodytos informacinėme dokumente. Noriu Jūs informuoti, kad šis posėdis bus tiesiogiai transliuojamas. Dėl trečio darbo tvarkės klausimo aš norėčiau Jums pranešti, kad yra pateikti du protokolai sausio 26, 27 ir vasario 23 ir 24 dienos. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepas, nepateiks prieštaravimų, tai šie protokolai bus laikomi patvirtintais. Matau, kad kažkas nori pasisakyti. Beje, prieš tai dar jūs norėčiau informuoti, kad mūsų ankstesnis kolega Savrakakis kuris e, buvo gimęs 54 metais, mirė šių metų kovo mėnesį. Jis dirbo mūsų biudžeto kontrolės komitete, atstovavo socialdemokratų e, frakciją, mes jį labai vertiname kaip puikų kolegą. Jis buvo mūsų komiteto e, narys iki pat praeitos kadencijos pabaigos. Mes jį labai mėgom, jis buvo puikus kolega, mes, mums jo labai truks. Aš nusinčiau laišką jo žmonai mūsų visų vardu ir pareiškiau užuotą, tikiuosi, kad padariau teisingai. Dabar žodis kolegijai Sajelė Sender. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šios žodžius. Frakcijos vardu dėkuoju. Iš tiesų, kolega Stavrakakis buvo vienas iš aktyviausių kolegų, labai aktyviai dirbo šiame komitete ir e, tai nėra lengva E, galvojant apie tai, kai bendraujama e, parlamente su mūsų komitetu, yra daug įtampos, taigi e, užjaučiame jo šeimą o, ir artimuosius. O dėl darbo tvarkės, mes žinome, kad rytoj pas mus atvyks ponė Georgieva iškart po balsavimo, tai bus stebuklas, nes nežinome tiksliai, kada baigsime balsuoti, bet galvoju, kad Galbūt e, būtų geriau išklausyti ponios Georgijos prieš balsavimą, kadangi paskutiniu metu išgirdome įvairiausių paaiškinimų iš komisijos dėl skirtingų e, dalykų, skirtingų pakeitimų, galbūt būtų visiems, kurie dalyvaus e, balsavime, būtų kur kas patogiau išgirsti ponę Georgievą prieš balsavimą. Tada gautume informaciją ir galėtume jau balsuoti, nes po balsavimo kalbėti su jie vargu ar e, bus labai naudinga, nes būsime balsavę. O jeigu kalbėsime prieš, tada būtų tikrai naudingiau, galvant apie tam tikrus pasiūlymus ir pakeitimus. Ir e, taip pat kalbu savo kolegos pono Liberatskio vardu, kuris yra pranešėjas dėl e, komisijos biudžeto tvirtinimo. Labai ačiū už šį pasisakymą. Komisarė pas mus atvyks tada, kai turės laiko. Mes įtraukėme jos vizitą į mūsų darbo atvarkę. Vis dėlto mus, e, mūsų laukia tikrai daug balsavimo. Sunku iš anksto parengti tokią darbo atvarkę. Jeigu bus galimybė plenarinės sesijos metu, e, tai tuomet galima bus pateikti vieną kitą pakeitimą, bet dabar sunku nuspėti, kokia kryptimi viskas pasisuks. Kolegos e, pasiruošę balsavimui mes turime būti patikimi kaip partneriai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, panašu, kad ne, tai eikime prie mūsų darbo atvarkės. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas. E, ir dabar balsuosime dėl agentūrų. Tai yra visi punktai iki 36. Pranešėjas yra panas Černecki. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Gerbiu jūsų laiką, mūsų laiką ir siūlau balsuoti. Gerai, taip ir padarykime. Visų pirma, bandomasis balsavimas. Prašau visų paspausti balsavimo mygtuką. Baigiame balsuoti. Taigi bandomasis balsavimas. Ja, genau. Der Kölmel hat seine Voting Card nicht dabei. Also gut. Ja, danke. Ačiū visiems, balsavimas baigtas. So, wir sind 23 Mitglieder äh, anwesend. Gut, da gibt Iš viso dalyvauja 23 nariai, dar yra tikrai vietos tobulėjimai. Kągi, pradėkime. Agentūros. Pirmas paragrafas, trečias pakeitimas. Pranešėjas pritarė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Pranešės pritarė, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi ketvirtas pakeitimas. Taigi ketvirtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. D'accord. Mm. Ja. Es ist trotzdem. Ja, merci, mais c'est quand même. Genau. Dar vienas balsas prieš, bet vis tiek pakeitimas primtas. Balsavimo rezultato tai nekeičia. Penktas pakeitimas pranešėjas pritarė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas pranešės pritarė, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau devintas paragrafas, pirmas kompromisas. Kas už kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Devintas ir dešimtas pakeitimai atkrenta. Vienuoliktas pakeitimas, pranešėjas pritarė kas už. Atleiskite, dvyliktas pakeitimas. Kas pritarė? Pranešėjas už šį pakeitimą. Kas prieš? kas susilaiko priimta. 13 pakeitimas pranešėjas pritarė, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu 15 pakeitimas. Patikrinkime balsavimo rezultatą. Baigiame balsuoti. Primta. 16 pakeitimas pranešėjas prieštarauja. Šitam pakeitimui kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 16 pakeitimas. Prašom. Regis geschlossen. Baigiame balsuoti. Primta. 17 pakeitimas atkrenta. Toliau 18. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 21. Kas už kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 21 pakeitimas, balsuokime. Baigime balsuoti. Priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl 22 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Primta. Dvidešimt trečias atkrenta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27 paragrafas yra pateiktas antras kompromisas. Kas pritarė šiam kompromisui? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Dėl to atkrenta 29, 30, 31 pakeitimai. Toliau 32. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 33. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 36. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 38. Kas už, kas prieš, Neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl 38 pakeitimo. Prašom. Baigiame balsuoti. Primta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Keturiasdešimt pirmas. Ne, 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tuo pačiu priimtas ir 41 pakeitimas, toliau 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Pirmas pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ta pati balsų dauguma. Ample 1, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ample 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ample 3, jau patenka į kitą pakeitimą. Ample 4, atkrenta, nes buvo primtas 12 pakeitimas. Ample 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Lybe vienas, Balsavimas dalimis pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Libė 2 patenka į kitą pakeitimą, Libė 3 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis pateko į kitą pakeitimą, reikėtų balsuoti tik dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, balsavimo rezultatas neaiškus, balsuokime elektroniniu būdu dėl lybė 3 pakeitimo antrosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Atleiskite, nebuvo aiškus rezultatas prieš tai. Lybė 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Libe 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Libe 6, kas už, kas prieš. Neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu dėl Libe 6. Baigiame balsuoti. Priimta nedidelė balsų persvara.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 kas susilaiko primta. Ir Libė 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Gerai. Dabar baigiamasis balsavimas dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt keturi už, niekas ne prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją.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 Mūsų laukia sunkus darbas, daug darbo. Pradėkime nuo energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros. Pirmas pakeitimas. Ir antras, jie yra e, vienodi. Elektroniniu būdu balsuokime, nes vis dėlto tai yra pranešimas susijęs su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 20 už, 4 prieš. 5 prieš. 20 už. Taigi priimta. Dar vienas papildomas balsas iš panios Makovai pusės už. Matome, kad į salę vis renkasi kolegos, dabar jų mūsų yra 26. Closure of the, closure of the accounts. No, no, the vote on the decision. Genau. Ja, genau. The decision. The decision. Also, genau. Decision, äh, genau. Die Abstimmung über die Entscheidung selbst. Dabar balsuokime dėl viso sprendimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23, 24 už, 2 prieš. Toliau ketvirtas pakeitimas. Balsuokime dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Also 20 zu 5. Ja. 20 už 5 prieš. Toliau rezoliucija. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad atmesta, bet pasižiūrėkime. Baigiame balsuoti. 16 prieš, 9 už. Atmestas pakeitimas, toliau 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar visa rezoliucija, visas rezoliucijos projektas elektroniniu būdu balsuokime. Prasideda balsavimas. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Ačiū. Rek. Decision of Discharge Amendment 1 dafür. Toliau pirmas pakeitimas. Kas už prieš primta. Antras atkrenta. Dabar visas sprendimas Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 21 už, 4 prieš. Toliau sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Berets elektroninis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 20 už 5 prieš. Toliau rezoliucija, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Visas rezoliucijos projektas su pakeitimais. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Toliau. CDT, ES įstaigų vertimo centras, biudžeto vykdymo patvirtinimas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Visas sprendimo projektas elektroniniu būdu balsuokime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už 5 prieš. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Dėl viso sprendimo. Baigiame balsuoti. 20 už 4 prieš. Toliau rezoliucija. Yra patiktas vienas pakeitimas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Dabar visas rezoliucijos projektas pakeitimais. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Ačiū visiems. Eikime prie kito punkto. CDFOP. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, primta. Elektroninis balsavimas dėl viso sprendimo. Balsuokime. Baigime balsuoti. 21 už 4 prieš. Toliau e, sąskaitų uždarimas. Vėlgi elektroninis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 21 už 5 prieš. Toliau rezoliucija. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Septintas pakeitimas. Penktas ir septintas, jie tarpusavį susiję. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta. MPL 1 ir MPL 2, jie patenka į kitus pakeitimus. MPL 4, kas prieš, kas susilaiko primta. MPL 5, kas už, prieš susilaiko primta. MP6 kas už, prieš, susilaiko primta. MP7 kas už, prieš, susilaiko primta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigime balsuoti. 22 už, 3 prieš. Ačiū. Toliau CEPOL. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau visas sprendimo projektas elektroniniu būdu balsuokime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 5 prieš. Sąskaitų uždarimas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl viso sprendimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš. Ačiū. Toliau rezoliucija. Šeštas pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą, šeštas pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuokime, beje, dar prie jo pridėtas ir žodinis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas, čia yra pateiktas žodinis pakeitimas.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 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Reikia pasitikrinti. 13 pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Lybė vienas, Libe 2, 3, 4, 5 patenka į kitus pakeitimus. Balsuokime dėl rezoliucijos. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt keturi už, trys prieš. ESA. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Visas sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 5 prieš. Rezoliucija. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Pirmas kompromisas, jis apima 7 ar 9 pakeitimus, kas už šį kompromisą, kas prieš, kas susilaiko, primta. Aštuntas pakeitimas atkrenta ir žodinis pakeitimas taip pat dėl dešimto yra pateiktas ir žodinis papildymas. Balsuokime dėl dešimto su žodiniu, kas už, prieš, susilaiko primta. Tran vienas, tran du patenka į kitus pakeitimus, tran trys, kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl tran 3. Baigiame balsuoti. priimta. Tran 4. Ah, ah ja, okay, okay, ja, okay, genau. Tran 4 fällt, ja, alles klar. Tran 5. Tran 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta trans 6 patenka į kitus pakeitimus, trans 7. Kas už prieš susilaiko priimta, tran 8. Pirmoji dalis patenka jau į tekstą, antroji dalis kas už prieš susilaiko priimta. Tran 9 patenka į tekstą. Dabar dėl rezoliucijos projekto elektroniniu būdu balsuokime. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Labai ačiū. EASO, Europos prieglopščio paramos biuras, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Biudžeto vykdymo patvirtinimas, balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 21 už 4, 5 prieš. Sanskaitų uždarimas elektroniniu būdu balsuokime, pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš, primta. Toliau rezoliucija. Pirmas, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Lybė 1 ir kiti iki lybė 5 patenka į tekstą. Dabar dėl rezoliucijos elektroniniu būdu pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 25 už, 2 prieš. Ačiū. Europos bankininkystės institucija EBA. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Visas sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 21 už, 4 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš. Ačiū. Toliau rezoliucija. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Neaiškus balsavimo rezultatas. Patikrinkime elektroniniu būdu. Šeštas pakeitimas. Man atrodo, kad atmesta. Baigiame balsuoti. Taip, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ekon vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. Ekon vienas. Baigiame balsuoti. 14 už, 12 prieš. Priimta. Ekon 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ekon 3. Kas už, prieš, susilaiko primta. Ar kas nors prieštarautų, jeigu balsuotume kartu dėl pakeitimų nuo ekon 5 iki ekon 7. Vienu ipu už visą šių trijų pakeitimų bloką. Nuo ekon 5 iki ekon 7, kas už, prieš, susilaiko, primta. Ekon 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ekon 9, kas už, prieš, susilaiko, primta. Visas rezoliucijos projektas balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš. Labai ačiū. Toliau, toliau Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, pirmas pakeitimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kas už, prieš, susilaiko, primta. Dabar e, dėl viso sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo pradėme balsuoti ir baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl šio sprendimo. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš. Rezoliucija. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. NV1 už, prieš, susilaiko, primta. NV3 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau NV6 kas už, prieš, susilaiko, primta. Toliau dėl viso rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 3 prieš. Okay, sorry. Ah, machen wir, ja. Die ECHA, Europäische Chemieagentur in Helsinki, Amendment 1 zu this. Europos cheminių medžiagų agentūra. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau sprendimas dėl viso biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš. Sąskaitų uždarimo e, sprendimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 22 už, 4 prieš. Toliau rezoliucija, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas e, atsimtas. Amendment 8. Aštuntas. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko, priimta. At, tuo pačiu būdu um, priimtas ir septintas, toliau devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Tryliktas, kas už, kas prieš, atmesta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. NV1 patenka į kitą tekstą, NV2, kas už prieš susilaiko primta. Ar galima balsuoti vienu įpū dėl pakeitimų nuo NV3 iki NV10? Ar galima balsuoti už šių pakeitimų bloką, kas už prieš susilaiko primta? Toliau NV12, kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 13.14 jau patenka į tekstą, toliau visas rezoliucijos projektas su pakeitimais balsuokime elektroniniu būdu. E, baigiame balsuoti. 22 už, 3 prieš. Labai ačiū. Toliau Europos aplinkos agentūra. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, primta. Visas biudžeto vykdymo patvirtinimas balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš. Sąskaitų uždarimo patvirtinimas elektroniniu būdu balsuokime, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 20 už, 5 prieš. Ačiū. Toliau rezoliucija, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko primta. Septintas, kas už, prieš susilaiko primta. Toliau NV2, kas už, prieš susilaiko primta. NV3, kas už, prieš susilaiko priimta. NV4, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko primta. NV 5, NV 9 patenka į tekstą, dabar dėl viso rezoliucijos teksto balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 20 už, 3 prieš, labai ačiū. Toliau Europos žuvininkystės kontrolės agentūra. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 20 už, 5 prieš. 21 už. Mes primsime domen, kad jūsų balsavimo aparatas neveikia ir kad reikėtų dar papildomai pridėti vieną balsą už. Dabar sąskaitų uždarimas. Elektroniniu būdu balsuokime, baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš. Rezoliucija, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Peš vienas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Peš1. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ne? Primta. Primta. Peš 2. Trylika už, trylika prieš. correction of, correction of vote is not uh, it's accepted. Ah. Pirm, peš vienas pakeitimas atmestas. Ne, vis dėlto patvirtintas. Toliau peš du. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Peš trys. Kas už, prieš, susilaiko primta. Peš keturi. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Peš devinikas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau visas rezoliucijos projektas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš. Ačiū. EFSA, Europos maisto saugos tarnyba. Biudžeto vykdymo patvirtimas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Visas sprendimo projektas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroninis balsavimas pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 21 už, 6 prieš. Sąskaitų uždarimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 20 už, 6 prieš. Ne, 21 už, 6 prieš. Toliau rezoliucijos projektas. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šeštas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Septintas. Kas už, prieš, susilaiko, primta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas atkrenta. Dešimtas. Pakeitimų blokas nuo 10 iki 14. Ar galima balsuoti iš karto už juos visus? Ne. Tai gerai, balsuokime atskirai dėl šių pakeitimų. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 11. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12. kas už, prieš, susilaiko primta. 13. kas už, prieš, susilaiko primta. 14. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 15. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta atmesta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 18. Kas už, prieš, susilaiko primta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 20. Kas už, prieš, susilaiko primta. 21 Ne, elektroninis balsavimas dėl 20 pakeitimo. Pasitikrinkime elektroninį būdu. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 21. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Pasitikrinkime 21 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 18 už 8 prieš. Man, uh, man patinka elektroniniai balsavimai, bet aš tikrai gerai matau. Man tikrai gerai matau situaciją salėje. 22 kas už, prieš sulaiko primta. 24 kas už, prieš susilaiko primta. Tuo pačiu būdu primtas ir 22. Toliau NV2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. NV3. Kas už, prieš, susilaiko primta. NV4. Kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau visas e, rezoliucijos tekstas balsuokime elektroniniu būdu. Monika. Baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš. European Institute for Gender Europos lyčių lygybės institutas, biudžeto vykdymo patvirtimas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Visas sprendimo projektas elektroniniu būdu balsuokime, pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 21 už, 5 prieš. Sąskaitų uždarimas elektroniniu būdu vėlgi balsuokime, baigiame balsuoti. 21 už, 4 prieš. Rezoliucija, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Fem vienas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Galbūt moterų klausimų susidarys naujas balsų daugumas. Baigiame balsuoti. 14 už, 9 prieš, primta. SEM2. Kas už? kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau FEM 8 antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau visas rezoliucijos projektas balsuokime. Baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš. An die Europäische Versicherungs- und Pensionsagentur, die Discharge Amendment 1. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dėl viso sprendimo balsuojame. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 22 už 5 prieš. E, Sąskaitų uždarimas. Elektroninis balsavimas. Baigiame. 21 už, 5 prieš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, ekon pirmas už, prieš susilaikė priimtas, ekon 2 už, prieš susilaikė priimtas, ekon 3 už, prieš susilaikė priimta, ekon 4 padengtas, ekon 5 kas už, prieš susilaikė priimtas, ekon 6 už, prieš susilaikė priimtas, ekon 7 už, prieš susilaikė priimtas, ekon 8 už, prieš susilaikė priimtas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, elektroninis balsavimas. Baigiame. 24 už, 3 prieš. Dar net pusės e, balsavimų netlikome. Toliau inovacijų ir technologijos institutas, pirmas pakeitimas. Pasiūlymas atidėti vykdymą, kas už, vykdymo patvirtinimą, kas už, dauguma. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, elektroninis balsavimas. pats sprendimas. Kalbame apie sprendimą. Balsavimas baigtas. 22 už, 4 prieš Tai reiškia, kad biudžeto vykdymo tvirtinimą atidedame sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 23 už, 3 prieš. 23, 4 už, 3 prieš. Dabar rezoliucija praneš pranešėjas pateikė aštuntai pastraipai žodinį pakeitimą. Dabar balsuojame dėl visko. Pas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeštasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Septintasis pas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis pas už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad reikia pasitikrinti dėl aštuntojo elektroniškai balsuojame. Baigiame. Balsavimas baigtas, e, priimtas. Aštuntasis pakeitimas, pasiūlymas dėl visos rezoliucijos, elektroninis balsavimas, prašom. Balsavimą baigiame. Dvidešimt aštuoni. Už niekas nebalsavo prieš. Dėkoju. Kitas Europos vaisto agentūra. Pirmas pakeitimas. Už prieš susilaikė primta. Elektroninis balsavimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. Prašom balsuoti. Baigiame. 23 už 5 prieš sąskaitų uždarimas. Elektroninis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. 22 prieš 5. E, šeštas pakeitimas už prieš susilaikę. Priimtas. Septintasis už prieš susilaikė. Priimtas. Aštuntasis už prieš susilaikė. Priimtas. Devintasis už prieš susilaikė. Priimtas. Dešimtasis už prieš susilaikė. Priimtas. Vienuoliktasis už prieš susilaikė. Priimtas. Dvyliktasis žodinis pakeitimas kartu su juo balsuojame, kas už, prieš susilaikė priimtas, tryliktasis už, prieš, kas prieš, reikia elektroniškai pasitikrinti, tryliktasis pakeitimas. Man atrodo, kad buvo atmestas. 16 prieš 11 priimtas, 14 už, prieš, susilaikė priimtas, 15 už, prieš, susilaikė priimtas, 16 už, prieš, susilaikė priimtas, 17 už, prieš, susilaikė priimtas, 18 už, prieš, susilaikė priimtas, Envi pirmasis ir antrasis e, padengti, trečiasis už prieš susilaikė priimtas, NV ketvirtasis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimtas, priimta, antroji e, jau patenka kitur, dabar dėl visos rezoliucijos prašom balsuoti, baigiame. 24 prieš 3. Europos narkotikų narkomanijos stebėsienos centras. Pirmasis pakeitimas už. Prieš susilaikė priimtas. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas. Baigėme balsuoti. 22 už 4, 5 prieš sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Baigiame. 19 už, 5 prieš. Rezoliucija. Penktasis pakeitimas už, prieš. Sulaikė, priimtas. Šeštasis už, prieš. Susilaikė, priimtas. Septintasis už prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis tai yra žodinis pranešėjo pakeitimas. Niekas neprieštaravo. Už prieš susilaikė priimtas. Libė vienas. E, nuo Libė vieno iki penkto padengti visi patenka kitur. Dabar galutinis balsavimas su pakeitimais, elektroninis balsavimas. 25 už, 3 prieš. Europos jūrų saugos agentūra, pirmasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimtas. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas, baigėme. 22 už 5 prieš sąskaitų uždarimas elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. 19 už 5 prieš. Rezoliucija penktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis už prieš susilaikė priimta. Transporto pirmas ir antrasis yra padengti. Trečiasis transporto už prieš susilaikė priimta susilaikė atmestas. E, ketvirtasis tran atkrenta, penktasis, šeštasis, septintasis transporto padengti dėl visos dabar rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. 25 už, 3 prieš. Enis, e, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas, baigiam balsuoti. 21 už 5 prieš. Sąskaitų uždarimas. Sąskaitų uždarimas. E, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. 23 už, 5 prieš. Rezoliucija penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš susilaikę priimta. Rezoliucija, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme. Dvidešimt penki už, trys prieš. Geležinkelių agentūra, pirmasis pakeitimas, biudžeto vykdymo tvirtimas už prieš susilaikę priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas, baigiame. Dvidešimt už keturi prieš. Lopes fontaniai skaičiavome. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme. Baigėme balsuoti. 103 už. 5 prieš. Rezoliucija. Antroji pastraipa žodinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. E, dėl viso teksto už prieš susilaikę priimta, šeštasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta, septintasis už prieš susilaikę priimta, aštuntasis už prieš. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimtas dešimtasis už, prieš, susilaikė. Priimtas tą pačią daugumą. Devintasis atkrenta, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė. Priimtas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė. Priimtas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė. Priimtas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Penktasis. Ir tran trečiasis identiški už, prieš, susilaikė atmesti. Tran vienas ir du padengti. Ketvirtasis tran už, prieš, susilaikė priimtas. Penktasis padengtas. Šeštasis Trans šeštasis. Balsuojame kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Trans septintasis. 8.10.11 padengti dėl visos rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimą baigėme. 23 už 3 prieš. Esmų vertybinių popierių rinkų institucija. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas baigiame. 21 už 5 prieš, e, stabili dauguma sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas baigiame. 23 už 5 prieš, rezoliucija 5 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Ekon vienas už, prieš, susilaikė priimtas. Ekon du už, prieš, susilaikė priimta. Ekon trys už, prieš, susilaikė priimta. Ekon ketvirtasis ir penktasis padengti kitais. Šeštasis dabar ekontas už, prieš, susilaikė priimta. Ekon septintasis už, prieš, susilaikė priimta. Ekon aštuntasis už prieš susilaikė priimta, Ekon devintasis už prieš susilaikė priimta, Ekon dešimt atkrenta, balsuojame dėl visos rezoliucijos, balsuojame, baigiame. 25 už 3 prieš dėkoju. Mokymo fondas, pirmasis pakeitimas, e, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Sprendimas dėl e, viso e, biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas, 21 už, 4 prieš, sąskaitų uždarimas, balsuojame už, atsiprašau. Balsavimas baigtas. 22 už 5 prieš. Rezoliucija penktasis pakeitimas. Už prieš susilaikė priimtas, šeštasis už prieš susilaikė priimta. Užimtumo pirmasis padengtas kitais, užimtumo antrasis už prieš susilaikė priimtas, užimtumo trečiasis už prieš susilaikė priimtas. Antroji dalis patenka kitur. Ketvirtasis užimtumo už prieš sulaikę priimtas. Penktasis už prieš sulaikę priimta. Rezoliucija elektroniniu balsavimu. Balsavimas baigtas. Paskutinis balsavimas. Dabar galutinis balsavimas dėl šio klausimo. Pasižymėsim, kaip jūs balsavote. Trys prieš bus. Dvidešimt penki už, trys prieš. EU LISA informacijos technologijų sistemų laisvės saugumo teisingumo erdvėje valdymo agentūra. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Biudžeto vykdymo atvirtinimas, elektroninis balsavimas. Baigėme. 20 už 5 prieš. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Nepa, nepamiršk, ne, nepraraskite galimybės balsuoti tada, kai paskelbiu balsavimą elektroninį. Atsiprašau, kad taip skubu, bet mes turime skubėti, bet jeigu jums per greitai, tai pasakykite. Balsavimas baigtas. 22 už, 5 prieš. Rezoliucija. Penktasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu kas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimtas. Tai reiškia, kad 6, 7, 8 atkrenta, 9 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, 10 už, prieš susilaikė priimtas. Libe nuo pirmojo iki penktojo pakeitimai patenka kitus. Galutinis elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 25 už, 3 prieš. Dabar Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Pirmasis pakeitimas. Už prieš susilaikę priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. 23 už 5 prieš. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti, baigiame. Dvidešimt trys už penki prieš rezoliuciją. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikę. Man regis priimta, bet pasitikrinkime. Penktasis pakeitimas - elektroninis balsavimas. 18 už, 9 prieš priimta. Šeštasis. Už, prieš susilaikę priimtas. Užimtumo pirmas patenka po kitų. Antrasis užimtumo už prieš susilaikę priimtas, užimtumo trečiasis patenka kitur, ketvirtasis užimtumo pirmoji dalis patenka kitur, antroji dalis kas už prieš susilaikę priimta, penktasis užimtumo už prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Balsavimas baigtas. 25 už 3 prieš. Dėkuoju. Netiek daug liko dėl ko balsuoti. Euratomo tiekimo agentūra, pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. E, sprendimas dėl biudžeto vykdymo, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti, baigiame 22 už, 5 prieš, sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas, balsuojame, baigiame. 22 už 5 prieš. Penktasis pakeitimas rezoliucijoje, kas už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, elektroninis balsavimas. Baigiame. 25 už 3 prieš Europos gyvenimo darbo sąlygų gerinimo, e, gerinimo fondas. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta biudžeto vykdymo tvirtinimas, elektroninis balsavimas. Baigiame. 21 už 5 prieš. Sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Baigiame. Dvidešimt du už penki prieš. Rezoliucija penktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Ampul pirmasis patenka kitų, antrasis užimtumo, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl užimtumo antrojo pakeitimo. Man atrodo, kad buvo patvirtinta. Baigėme balsuoti, tai patvirtintas trečiasis užimtumo už prieš susilaikė priimta ketvirtasis užimtumo, penktasis ir šeštasis patenka kitur, galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, elektroninis e, balsavimas, baigiame 26 už 3 prieš. Eurojustas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, elektroninis balsavimas. Balsuoti baigiame. 24 už, 5 prieš. Balsuojame dėl sąskaitų uždarimo, elektroninis balsavimas, baigiame. 24 už, 5 prieš. Rezoliucija, 7 pakeitimas, kas už, prieš. Patvirtinta. Bet galime vis tik tai pasitikrinti Balsuokime elektroniniu būdu dėl septinto, baigiame. Tai priimta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktasis už, prieš susilaikė priimta, 14 ir 15, dėl jų kartu balsuojame. Kas už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimtas. Libė pirmasis patenka kitur, libė du, kas už, prieš susilaikė priimta. Libe 3 už, prieš susilaikė priimta. Libe 4 už, prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl Eurojusto. Galutinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. 23 už, 3 prieš. Europolas, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo, elektroninis balsavimas. Baigėme. 24 už 5 prieš. E, dabar sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Baigėme. 23 už 5 prieš. Rezoliucija. Penktasis pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Lybė pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis, šeštasis patenka kitur, galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 26 už 3 prieš. Pagrindinių teisų agentūra, pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Sprendimas dėl E, biudžeto vykdymo, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti, baigėme. 24 už 5 prieš sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už 5 prieš. Septintasis pakeitimas rezoliucijos už prieš susilaikė priimta. Aš aštuntasis jie atsėmė autorių, devintasis už prieš susilaikė priimta, dešimtai taip pat atsėmė, vienuoliktasis už prieš susilaikė priimta, visa kita, libė nuo pirmo iki ketvirtojo patenka kitur, galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, elektroninis balsavimas, prašom. Baigiame. 23, 26 už, 3 prieš Frontexas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Elektroninis balsavimas, prašom. Baigiame. 20, 20 už 9 prieš. Kojų. Dabar sąskaitų uždarimas, elektroninis balsavimas. Baigiame. 18 už 9 prieš. Rezoliucija. Devintasis pakeitimas kas už prieš sulaikė priimta. Dešimtasis už prieš. Reikėtų pasitikrinti dėl dešimtojo pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmestas vienuoliktasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis už prieš susilaikė atmestas. Tryliktasis už prieš susilaikė priimtas. Keturioliktasis už prieš susilaikė priimtas. Penkioliktasis už prieš susilaikė priimtas. Šešioliktasis už tiksliau atkrenta 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė atmestas. 20 už, prieš susilaikė atmestas. Lybė pirmasis, antrasis ir trečiasis patenka kitur, padengti ketvirtasis lybė už, prieš susilaikė atmestas priimtas, lybė penktasis, šeštasis, septintasis padengti, galutinis balsavimas dėl Frontexo e, rezoliucijos, elektroninis balsavimas. Baigiame. Dvidešimt šeši už, trys prieš. Paskutinė agentūra GNSS. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. 24 už 5 prieš. Sąskaitų uždarimas, kas už elektroninis balsavimas sąskaitų uždarimas. Baigiame. Kažkas iš EPP turėtų, da, kas nors turėtų išimti kortelę, vienu per daug. Balsavimas baigtas, viskas dabar gerai. 24 už, 5 prieš. Šeštasis pakeitimas dėl rezoliucijos už prieš susilaikę priimtas. Septintasis už prieš susilaikę priimtas. Aštuntasis už prieš susilaikę priimtas. Dėl ko? Dėl aštuntojo norite pasitikrinti gerai. Baigiame balsuoti. Priimtas. Devintasis už prieš susilaikė. Priimtas. Dešimtasis už prieš susilaikė. Priimtas. Vienuoliktasis už prieš susilaikė. Priimtas. Dvyliktasis už prieš susilaikė. Priimtas. Tryliktasis už prieš susilaikė. Priimtas. Galutinis elektroninis balsavimas. Baigiame. 26 už 3 prieš. Dėkuoju, tai reiškia, kad balsavome dėl visų agentūrų jau. O dabar siūlyčiau pereiti prie bendrųjų įmonių. Tai yra 37, 38, 39 iki 43 darbo trakės punkto. Balsuosime už visus tuos punktus. So. Genau. So. Genau. Können wir, can we, can we go ahead? Ar galėtume tęsti darbą? Can, can we go on? Brangus kolegos, ar galėtume tęsti darbą? Puiku. Ines, prašau. Sí, gracias, presidenta. Sí, solamente. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kadangi buvo nemažai pasikeitimų atlikta balsavimo sąraše. Norėčiau atsiprašyti kolegų už tai bet vis dėlto manau, kad visi e, turi turėti galimybę pateikti e, ir žodinius pakeitimus, atsižvelgiant į, į aktualius klausimus. Man pačiai rūpi su domenų apsauga susijęs klausimas. Dabar aštuntasis pakeitimas e, - inovatyvūs vaistai. Svarbu atsižvelgti intelektinės nusavybės teisės ir būtent tokius du žodinius pakeitimus norėčiau pateikti. Tai yra tokie du tarsi atsargumo elementai, kuriuos norėtume įtraukti į tuos pakeitimus, kuriuos minėjau. Ir tada galėsime balsuoti teigiamai, bet galbūt e, galėsiu pristatyti tuos žodinius pakeitimus tada, kai ir prieisime prie tų konkrečių punktų. Ačiū labai, kadangi e, tai nėra kažkokie tai esminiai klausimai, e, ir tie pakeitimai buvo pateikti paskutinę minutę. Na, nežinau, kaip reikėtų elgtis pagal visas numatytas procedūras, bet kuriuo atveju aš paprieštarausiu tiems pakeitimams, e, kai jų prieisime prie balsavimo sąrašo. Man netrodo teisinga viską atlikti taip, kaip ką tik pasiūlė kolegė. Turiu pasakyti, kad ir aš turiu abejonių ar mes tikrai galėtumėm pritarti tokiems pakeitimams, kurie buvo pateikti paskutinę minutę. Juk iš tikrųjų, kurie pakeitimai pasirodė vėlai. Aš labai kritiškai vertinu bent jau žodinius pakeitimus. Ten kalbama apie um, mums svarbu domenų atskleidimą. Man atrodo, kad visą tai slypi už šių pakeitimų. Galima susitarti dėl konfidencialumo taisyklių, tačiau vis dėlto turi būti atsiskaitama už panaudotus pinigus. Aš nepritarčiau tokiams pasiūlymams. Ines. Sí, bueno, yo creo que son temas. Taip, ačiū. Man tai yra gana svarbus klausimai. Pirmasis ENIAC žodinis pakeitimas yra susijęs su duomenų apsauga ir jos nuostatų įgyvendinimo tai yra labai svarbi prievalė, kalbant apie bet kokį duomenų tvarkymą. Ir taip, suprantu, jog svarbu užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nesižvelgiant į nieką. Na ir be abejo, suprantu, kad nebūtina galbūt visko itin detaliai aptarti, ypač atsižvelgiant į duomenų apsaugos, duomenų apsaugos situaciją, tačiau turiu pasakyti, kad sekretariatas įvairius pasikeitimus darė balsavimo sąraše iki pat paskutinės sekundės. Ir nors šį kartą E, bangų dėl to nekeliu, tačiau nemanau, kad tai yra teisinga. Ir kalbant apie intelektinės nusavybės teisės, tai yra ir mums, ir pramonės atstovams aktualūs klausimai, jie turi būti inkorporuoti į tekstą. Be to kyla na, taip pat tokių kalbų, jo gali atsirasti interesų konflikto pavyzdžių. Tad reikia stengtis bent jau pabandyti išsaugoti tas teisės, apie kurias visada kalba ES. Tai yra e, asmens duomenų apsauga ir intelektinės nuosavybės apsauga. Ir kalbant apie procedūras, sekretorijatas gali atlikinėti pakeitimus balsavimo sąraše iki pat paskutinės minutės. Na, o štai man neleidžiama pateikti žodinių pakeitimų. E, tą tikrai norėčiau dėl to paprieštarauti. Žinoma, na, pakeitimai nuolat kinta, jie yra dinamiški. Vis dėlto visą laiką reikia laikytis ES teisės aktų, pavyzdžiui, dėl domenų apsaugos ar intelektinės nuosavybės teisių. Vis dėlto tai nereiškia, kad jeigu yra tokios nuostatos pažeidžiamos, mes tokiais pažeidimais negalime susipažinti. Yra atitinkamos procedūros, pagal kurias mes galime susipažinti su tokiais pažeidimais ir būtent apie tai čia kalbama šiuose punktuose. Jūsų pakeitime rašoma, jeigu atsiranda toks pažeidimas, mes nenorime su juo susipažinti. Juk ne taip, jeigu yra uh, E, pažeidžiami e, asmens duomenų apsaugos reikalavimai arba, asmen, arba intelektinės nuosavybės teisės. Tai vis dėlto mes turime teisės to susipažinti. Aš kritiškai vertinu jūsų pasiūlytą pakeitimą. Manau, kad tikrai e, verta į viską pasigilinti, jeigu, tarkim, pasirodo kažkoks tai straipsnis Špygel žurnale ar kažkur kitur. Taip pat reikėtų pasigilinti ir tokius atvejus, kai yra interesų konfliktai. Juk yra numatytos Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės ir jos gana aiškios, vienareikšmiškos Tikrai nenorėčiau e, diskriminuoti kokios nors frakcijos, tikrai taip nėra, bet vis dėlto laikykime taisyklių. Buvo e, nustatyti terminai pakeitimų pateikimui, vis dėlto paskui reikia derinti pozicijas ir aš norėčiau jūs paraginti rimtai vertinti tas nuomonės derinimo procedūras pakeitimai labai svarbus, išsamus. Kodėl jie buvo pateikti paskutinę minutę? Na, man tiesiog atrodo, kad su visais reikia elgtis vienodai, visiems reikia numatyti vienodas sąlygas ir manau, kad tiek ir sekretariatui, tiek ir komiteto nariams turėtų būti e, sudaromos tokios pat sąlygos. Pavyzdžiui, kalbu apie pakeitimų pateikimą, nes iki pat šiandien, e, šiandienos vidurdienio buvo daromi pakeitimai balsavimo sąraše, jas atliko sekretariatas ir natūralu, kad aš turiu pakeitimų paskutinę minutę, kuriuos noriu pateikti ir labai svarbu užtikrinti, kad ES būtų konkurencinga, puikiai visi tai suvokiame, na, o neretai susidaro toks įspūdis, kad dėja. Deja... E, išgirdus mažų bei vidutinių įmonių nuomonę, jų reakciją, realybė yra šiek tiek kitokia. Mažoms bei vidutinėms įmonėms nerima kelia tokia padėtis. Ir manoma, kad visi šie tyrimai gali tikrai sukelti nemažai problemų pramonės atstovams. Turiuomenė tokias agentūras kaip ENIAC, jų atliekamus tyrimus. ir kai prašoma įtin detalių asmeninių duomenų, tai atrodo nepagrysta. Labai svarbu laikytis tų taisyklių, kurios turėtų būti taikomos visiems. Ir aš savo ruoštų tiesiog prašau atsižvelgti į tuos pamatinius, bazinius principus. Na ir jeigu į mane neįsiklausysite, dėje turėsiu paprieštarauti dar griežčiau, nes kaip ir minėjau, balsavimo sąrašai buvo pakeisti E, dar šiandieną, vidurdienį. Ir tiesiog aš noriu tik, e, e, kad būtų atspindėta mano nuomonė, atsižvelgta į mano pageidavimus. Manau, kad visi nusipelnome, jog su mumis būtų elgiamasi vienodai. Nemanau, kad sekretariatas turėtų gauti kažkokias tai iškirtinės teisės. Galbūt tiesiog mūsų nariai galėtų balsuoti ir pasakyti, ar jie yra už ar prieš. Uh, Tik dar kartą primenu, kad balsavimo sąrašas buvo keičiamas iki pat paskutinės minutės ir aš tiesiog norėjau pateikti savo prašymą dėl žodinių pakeitimų. Neturėjau galimybės to padaryti anksčiau. Ačiū. Pranešėjas priėmė domenų jūsų uh, protestą, dabar suteikiu žodį kolegai Marinesku. Sunt absolut de acord că Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu tam, kad duomenų apsaugos e, e, klausimai yra įtin svarbus ir aktualūs. Tačiau reikia žiūrėti į platesnį kontekstą. Čia yra tiesiog kalbama apie duomenų apsaugą sąryšyje su intelektinė nusavybė. Ir be abejo, jeigu kyla interesų konfliktas, tada be abejo reikia nustatyti, ar viskas yra atliekama tinkamai juk nenorime paslėpti tų interesų konfliktų už domino apsaugos klausimų. Intelektinė nusavybė yra susijusi su uh, ta tokia, tokiu natūriniu įnašu dalyvaujančių šalių. Ir man atrodo labai svarbu yra nustatyti, kas konkrečiai jų buvo atlikta. Tai nėra susiję uh, E, su intelektinės nusavybės teise. Atsižvelgiant į tai, ką atlieka dalyvaujančios įmonės. Tai yra šiek tiek kiti klausimai. Ačiū. Vis dėlto terminai e, seniai pasibaigė ir nebegalima teikti pakeitimų žodžiu. Teskime balsavimą dėl bendrųjų įmonių artemis. Pirmas pakeitimas, prašom. Kas e, pasisako šį pakeitimą, kur kalbama apie biudžeto vykdymą patvirtinimo atidėjimą? Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Amendment 1. Tad balsuojame elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar Periname prie sprendimo atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą iš esmės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už 12 prieš. Ačiū balsavusiems. Tad biudžeto vykdymo patvirtinimas yra atidedamas. 16 už balsavo, 12 prieš. Dabar sąskaitų uždarimas. Balsavimas pradedamas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. sąskaitų uždarimas taip pat yra atidėtas. Dabar rezoliucija. Aštuntasis pakeitimas, kas balsuojate už. Balsuokime elektroniniu būdu dėl aštuntojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar perkime prie devintojo, kas už, kas prieš Panašu, kad teks taip pat balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar dešimtasis, kas balsuojate už, kas prieš, susilaikysieji pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Galbūt taip pat galėtume ir dėl šio pakeitimo balsuoti elektroniniu būdu. Tad 11 pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 12 e, pakeitimas kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 14 kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar penkioliktasis pakeitimas, tai yra žodinis pakeitimas, kurį pasiūlė ponė Monika Makovei. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tad balsuosime už šį pakeitimą kartu su 16, kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Dabar 16 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikiusieji pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Septin, septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 25 balsai už, 3 susilaikiusieji. Dabar Periname prie e, bendrosios įmonės švarus dangus. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. Dabar sprendimas dėl biudžeto įvykdymo procedūros patvirtinimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimas buvo atmestas, tad automatiškai balsuojame už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jeigu už balsuojate teigiamą, jeigu prieš, tai prieš. Dar kartą balsuokime, pakartosiu. Tas, kas balsuojate už biudžeto vykdymo patvirtinimą, turite balsuoti už, kas prieš turite balsuoti ne. Ar aišku, kas ir už ką turėtų balsuoti? Pirmininkė, taip, balsuojame dar kartą. resolution amended. No. Yeah. No. No. Plus. Plus. Okay. Also, es gibt kleine Abstimmungsprobleme bei der EVP. Panašu, kad EPP bando pradėti vadovauti posėdžiui, tad bendroji įmonė švarus dangus. Balsavimas vis dar vyksta, tačiau jau po sekundėlės balsavimas bus baigtas. Taip, jau balsavimas baigtas. 21 už. Ne, vis dėlto 22 už, 7 prieš. E, tai reiškia, kad buvo balsuota teigiama iš biudžeto vykdymo patvirtinimą. Dabar sąskaitų uždarimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Dėl ko jums kyla klausimų? Dėl paskutinio ar dėl pirmojo, dėl pakeitimo? Nes yra ketvirtas, penktas, šeštas pakeitimai. Pirmininkė, dabar balsuojame dėl e, sprendimo susijusio su sąskaidų uždarimu. Panašu, kad viskas šiandieną čia neaišku darosi. Pirmininkė, sprendimas uždaryti sąskaitas, dėl to balsuojame. Buvo nuspręsta, e, buvo balsuota teigiama už biudžeto vykdymo patvirtinimą, tad dabar balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Ar tvarkoj? Balsavimas baigtas. 22 už, 6 prieš. Dabar rezoliucija. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtasis už, prieš, Greičiausiai teks balsuoti elektroniniu būdu, tad dėl dešimtojo pakeitimo balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar vienuoliktasis pakeitimas. Panašu, kad balsuojama e, kaip ir ankstesnio pakeitimo atveju, tad balsuokime elektroniškai. 11 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas, dabar 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta, 13 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 14 kas už kas prieš, susilaikė pritarta, 15 už, prieš, susilaikė atmestas šis pakeitimas, dabar 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta, kas, 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, atmestas šis pakeitimas, tačiau galime balsuoti elektroniniu būdu, tad balsuokime elektroniškai. Dėl 17 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 18 viskas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 19 už, prieš, susilaikė pritarta, 20 už, prieš, susilaikė pritarta, 21 kas už, prieš, susilaikė pritarta, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė pritarta, penktasis už, prieš, susilaikė pritarta šiam pakeitimui. Ir dabar galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 26 už, 2 prieš. Ne, vis dėlto 26 už, 1 prieš balsas. Iš viso 27 balsai. Dabar pereiname prie ENIAC, Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamoji taryba. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Panašu, kad reikės balsuoti elektroniniu būdu. Tad balsuojame dėl pirmojo pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Sprendimas E, primtas atidėti procedūrą, tad elektroniniu būdu balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tad biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidedamas dabar sąskaitų uždarimas. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt septyni balsai už. Balsuota vienbalsiai. Tačiau taip pat buvo atidėtas sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Pirmininkė, taip, buvo atidėtas sąskaitų uždarimas. Buvo toks sprendimas priimtas. Ar yra prieštaraujančių dėl to, kad yra atidėtas sprendimas dėl sąskaitų uždarimo? Galime pakartoti balsavimą. Jeigu balsuojate už, jūs balsuojate už atidėjimą. Jeigu balsuojate prieš, tada balsuojate prieš atidėjimą. Tad balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Kas už? Aš kaip ir kolegė balsavau už, tačiau panašu, kad neteisingai buvo skaičiuotas mano balsas, pirmininkė. Būtent taip, viskas teisingai buvo užfiksuota. Pirmininkė, bet kuriuo atveju pakartosime balsavimą dėl sąskaitų uždarimą. Jeigu balsuojate teigiamai, tada jūs pasisakote už atidėjimą. Jeigu balsuojate prieš, tada esate prieš atidėjimą. Tad sąskaitų uždarimas balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Na, Man pasirodė, kad e, ne viskas buvo aišku. 17 balsų už, 10 prieš, tad balsuota teigiamai už atidėjimą. Dabar aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Aštuntasis pakeitimas panašu, kad reikės balsuoti elektroniniu būdu, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, dešimtasis už, prieš susilaikė pritarta, vienuoliktasis už, prieš susilaikė pritarta, dvyliktasis už, prieš susilaikė pritarta, tryliktasis kas už, prieš susilaikė pritarta, keturioliktasis kas už, prieš susilaikė pritarta, penkioliktasis Atleisti, dėl ko iškilo klausimų? Dėl 14. Tad 14 pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 14. Be žodinio pakeitimo balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, 21 už, 6 prieš. Tad 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 27 už, prieš balsavusių nebuvo, pritarta. Dabar pereiname prie kūro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. Tai reiškia, kad jeigu dabar balsuosite teigiamai, jūs palaikysite biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jeigu neigiamai, tada būsite prieš. Tad balsuojame už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kas už, kas prieš. Balsavimas baigtas. Dabar dėl sąskaitų uždarimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 22 balsai už, 4 prieš. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos. Pirmasis pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu, kad balsuojate už, kas prieš susilaikė pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, penktasis už, prieš susilaikė pritarta, žodinis pakeitimas antrasis, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta, septintasis, kas už, prieš susilaikė pritarta, aštuntasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar galtinis balsavimas dėl visos rezoliucijos balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 26 balsai už, vienas prieš. Dabar naujoviškų vaistų iniciatyva bendroji įmonė NVI. Pirmasis pakeitimas. Kas balsuojate už biudžeto vykdymo patvirtinimo atidėjimą, balsuokime elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tai reiškia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas bus atidėtas, jeigu balsuojate už sąskaitų uždarimą. Tai taip pat yra susijęs su atidėjimu. Pradedame balsuoti. Pirmininkė atsiprašo. Balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Visų pirma, yra biudžeto vykdymo patvirtinimas. Jeigu balsuojate už, tada balsuojate už atidėjimą. Jeigu balsuojate neįgimą, tai reiškia prieš atidėjimą balsuojate. Balsavimas baigtas. 16 už, 11 prieš. Dabar sąskaitų uždarimas. Tas pats principas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 16 balsų už, 11 prieš, dauguma balsavo teigiamai. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos, šeštasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, septintasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, aštuntasis už, prieš susilaikė pritarta, devintasis pakeitimas. Ne vis dėlto grįžtame prie aštuntojo. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 21 už, 6 prieš. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Tryliktasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Penktasis, už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuojame, galtinis balsavimas už visą rezoliuciją. Balsavimas baigtas. 26 už, 1 prieš, pritarta. Dabar pereiname prie ITER brandolių sintezės energetikos vystimo bendrosios įmonės pirmasis pakeitimas, siūlomas atidėjimas, kas balsuojate už. Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Kas už pirmą pakeitimą? Tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimo atidėjimas. Baigiame balsuoti. Taigi mes pasisakome už atidėjimą. Čia reikėtų vadovautis to pačių principų ir balsuojant dėl sprendimo dėl patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo balsuojama elektroniniu būdu, balsavimas baigtas. 15 už, 11 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas, vadovaukime tuo pačiu principu, elektroninis balsavimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už, 11 prieš. Taigi abu šie dalykai atidėti. Toliau septintas pakeitimas rezoliucija, kas už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl septinto pakeitimo. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Primta. Pirmas kompromisas, jis apima 9 ir 10 pakeitimus, kas už pirmą pakeitimą. Pirmą kompromisą, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas atkrenta, vienuoliktas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Vienuoliktas pakeitimas, prašom. Elektroniniu būdu balsuokime, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septynioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuonioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devynioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 21 už, prieš susilaiko primta, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 23 už, prieš susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 23 pakeitimas. Man atrodo, kad priimtas pakeitimas, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti, primta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau rezoliucijos projektas su pakeitimais pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 26 už, 0 prieš. Labai ačiū. Toliau Cezar. Pirmas pakeitimas. Kas už pirmą pakeitimą, kas prieš, dauguma prieš. Dabar balsuokime dėl patvirtinimo atidėjimo. Kas už biudžeto patvirtinimą balsuokite už, kas prieš balsuokite prieš. Dabar balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, ne dėl atidėjimo. Kas nori patvirtinti biudžeto vykdymą, vykdymą balsuokite už, spauskite žalią mygtuką. Baigiame balsuoti. 23 už, 4 prieš. Taigi mes pasisakome už biudžeto vykdymo patvirtinimą, toliau e, sąskaitų uždarimas. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū. Kągi, mes pasiūlysime plenariniam posėdžiui uždaryti šią sąskaitą. Toliau trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Tren 1 ir 2 patenka į tekstą, tren 3, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kiti pakeitimai patenka į tekstą, dabar galutinis balsavimas dėl rezoliucijos projekto. Baigiame balsuoti. 25 už, vienas prieš. Baigiame balsuoti apie bendrasias įmonės. Toliau galime pereiti prie kitų institucijų. Thanks a lot. So, ich rufe auf die Tagesordnung. Eikime prie 44 darbo atvarkės klausimą. Dar mūsų laukia darbo atvarkės klausimai iki 51-ojo. Pona Černetski reikėtų pakviesti prieki. Ja, ich sag's nur. <laughs> so. Wir beginnen, wir beginnen mit. Pradėkime. Visų pirma, taryba ir Europos vadovų taryba. Also, Amendment 1. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Pirmas paragrafas. Patvirtinimo atidėjimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Akivaizdu dauguma. Toliau sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kas balsuoja už, tas balsuoja už atidėjimą. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 27 už, 0 prieš. Turime tikrai puikią poziciją dėrėti su taryba. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko primta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko primta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko primta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko primta. De... Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko primta. Devintas, atkrenta, dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, vienuoliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, dvyliktas kas už. Dėl vienuolikto norite pasitikrinti, ar ne? Gerai, vienuoliktas pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 už, prieš susilaiko primta. 14 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Visa rezoliucijos pakeitimais balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 27 už, niekas nebalsavo prieš. Ačiū. Toliau uh, išorės veiksmų tarnyba. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta mes siūlome patvirtinti biudžeto įvykdymą, kas tam pritarė balsuokite už. Elektroninis balsavimas baigtas. 21 už 6 prieš. Ačiū. Rezoliucija. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko primta. Penktas už, prieš susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko primta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko daug, dauguma prieš 12, kas už. Pastikrinkime dėl 11. Taigi 11 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu, bet man atrodo, kad akivaizdžiai pakeitimas buvo atmestas. Baigiame balsuoti. Taip. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas. Ir tryliktas. Jie identiški. Dvyliktas ir tryliktas. Balsuokime už juos kartu. Elektroniniu būdu balsuokime dėl šių abiejų pakeitimų. Baigiame balsuoti. Primta. Keturioliktas atkrenta, 15 irgi atkrenta. 16 ir 17 yra vienodi, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, primta. 18 atkrenta, 19 pakeitimas techninis, toliau 20 kas už. Atleiskite. Mes balsavom elektroniniu būdu dėl 12 ir 13 pakeitimų. Mes pritarėme 12 ir 13 pakeitimui. Tai kas atsitiko su 14? Ar jis atkrito? That's right. I'm sorry. 20. Mm. Ja. 20, ja. Amendment 20. Kągi 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 21, kas už, kas prieš, Gal balsuokime elektroniniu būdu dėl 21 pakeitimo. Man atrodo, kad jis priimtas, bet nesu tikra. Taigi elektroninis balsavimas dėl 21. Baigiame balsuoti. Taip, priimtas. 22. Kas už? Kas prieš? Gal elektroniniu būdu balsuokime. 22 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Amendment 22. Ja. Genau, die Abstimmung. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 28 kas už. Gal iš karto elektroniniu būdu balsuokime, nes neaišku. 28 pakeitimas. Kreipiuosi tuos, kurie dar dalyvauja balsavime. Tačiagi spendė. Baigiame balsuoti. Primta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis. Balsuokime elektroniniu būdu. Dėl pirmosios dalies, 30 pakeitimo pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta antroji dalis to paties pakeitimo. Priimta. 31. Kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. Gal pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 31 pakeitimo. Jis lyg yra atmestas, bet pažiūrėkime. 31 pakeitimas. Really? Ja. 31. Der Check ist beendet. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 36 kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Visas sprendimas dėl rezoliucijos. Balsuokime elektroniniu būdu. Sorry. Ja, ja, ne, ne, ne, ne. So, ja, eben, es tut mir leid, es ist... Atleiskite. Balsavimo sąrašas išties neaiškus dar nebaigiame pakeitimų. Yra dar AFET 1 pakeitimas. Ar galite anuliuoti mano ankstesnius žodžius dėl AFET 1 balsuoti nereikia, AFET 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AFET 3 patenka į tekstą. Toliau AFET 4, AFET 5, AFET 6. Balsuokime už juos visus kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AFET 7, kas už, kas prieš. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl AFET 7. AFET 7. Pastikrinkime. Balsavimo sąraše buvo įsvėlusi klaida. AFET 7. Baigiame balsuoti. Priimta. AFET 8 patenka į tekstą, AFET 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, AFET 10 kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu dėl AFET 10. Man atrodo, kad atmestas pakeitimas, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. O ne, jis vis dėlto priimtas. Toliau AFET 11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ta pati balsų dauguma primtas pakeitimas. AFET 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. AFET 13 patenka į tekstą, AFET e 14 taip pat. Toliau galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 25 už, 2 prieš, labai ačiū. Toliau Europos teisingumo teismas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras pakeitimas dėl biudžeto vykdymo e, atidėjimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tai dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kas už biudžeto vykdymą spauskite už, kas prie spauskite prieš. Baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš. Labai ačiū. Toliau rezoliucija. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeši kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Septintas pakeitimas. Mm. No. Mm. Ja. Abstimmung ist geschlossen. Genau. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Pirmininkė. Aš norėjau paklausti jūsų dėl šio pakeitimo. Sakote, kad teisėjai turėtų teisingumo teismo puslapyje paskelbti apie savo išorės veiklą. Aš noriu būti tikra, kad mes kalbame apie išorinę veiklą, kuris susijusi su biudžetu, nes jeigu taip neaptakiai būtų apibrėžta, tai reiškia, kad reikės kelti apie bet kokią papildomą veiklą. Aš suprantu, kad mintis yra e, kalbėti apie veiklą, kuri gali būti susijusi su ES biudžetu, nes kitaip atrodo keista. Aš įsivaizduoju, kad jūs būtent ir turite galvoje biudžetą, bet ne kokią kitą veiklą, nes kitaip galime pamatyti labai keistų dalykų. An outside Taip, čia kalbama apie e, darbo laiką, papildomą darbo laiko be abejo už tai sumoka mokesčių mokėtojai. Europos teisingumo teismas turi labai plačią veiksmų laisvę išaiškinti, kokį poveikį tai daro biudžetą. Kas yra tie e, išoriniai veiksmai? Gal reikėtų patikslinti, kad tai yra išoriniai veiksmai e, darbo laiko metu. Būtent reikėtų patikslinti, kad kalbame apie veiksmus darbo laiko metu. Lo que proponía yo era incluso más, más restrictivo en el sentido de que en algunos casos, y usted lo sabe. Reikia kaip galima tiksliau apibrėžti, nes e, žinome, kad teisėjai keliauja automobiliais kartais, kai kas nėra paaiškinta iki galo. Kai kurios kelionės yra darbinės, kai kurios ne, taigi reikia labai aiškiai uh, kalbėti apie tas, kurios gali atsiliepti ES biudžetui. Aš pasakyčiau formuluotėje bet kas, kas gali būti susijęs su biudžetu, ar tai būtų darbo laikas, ar kažkas, kas būtų susijęs su ištekliais finansiniais. Jūs pakeitime sakote, kad e, kai kas gali būti susiję su biudžetu, bet nėra susiję su e, e, tiesioginiu darbu. Galbūt reikėtų pakoreguoti e, tą visą formuluotę. Būtent aš tą norėjau pasakyti. Išorinė veikla darbo metu ir e, ta veikla, kuri gali turėti poveikio ES biudžeto. Ir tinka, klausia pirmininkė. Gerai, ponas Deutsch. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Be abejo, aš pasisakau už tai, kad mes patvirtintumėm gerą pakeitimą. Bet jeigu mes dabar e, pradėsime kurti pakeitimus atėjus balsavimo laikui, tai man tai neprimtina. Yra tam tikri terminai pakeitimams pateikti, yra taip pat taisyklės ir dėl žodinių pakeitimų pateikimo terminų. Taigi, Aš manau, kad mes turime laikyti šių taisyklių. Yra pakeitimas, dėl jo galima balsuoti. Kiekvienas gali balsuoti už arba prieš arba susilaikyti. Kiekvienas gali pateikti ir žodinį pakeitimą. Mes paskui galime apsispręsti. Bet e, tas procesas, kai mes dabar visi kartu e, kūrėme naują pakeitimą, tai man tai yra neprimtina. Ačiū. Pritariu tam, kas sako ponas Deutsch. E, prieš pusantros valandos mes nenorėjome balsuodami priimti e, per vėlai pateiktą, pateikto pakeitimo, nes ir aš sakiau, kad ir, ir, ir kiti sakė, kad tai nebuvo dėl esminio dalyko, bet šiuo atveju matome tą patį dalyką. Akivaizdu, apie ką kalbame, taigi nepradėkime dabar perrašinėti pakeitimų balsuodami. Kolegė Denis de Jong, bitė. Kolega Denis de Jong. Uh, Norėčiau pritarti tam, nes e, iš tikrųjų labai nebeaišku viskas, jeigu pradėsime balsuodami iš naujo dėrėtis. Balsuokime taip, kaip surašyta balsavimo uh, E, sąraše, o žodiniai pakeitimai kart kartėmis gali pakeisti tam tikrus faktinius dalykus, nedidelius dalykus, bet nereikia dabar visą laiką pradėti kalbėti, kaip balsuoti. Aš manau. kad mums reikia laiko tam. Bet tada užfiksuokite mano protestą, nes e, ponas Deutsch, kuris yra čia, e, išreiškė protestą. E, sakoma, kad nelaiku pateikti pakeitimai, bet aš juos antradienį pateikiau ir buvo, buvo dar likusios dvi dienos iki termino. Aš buvau šešėlinė pranešė taip pat kaip ponas Deutsch ir esu tikra, kad jis e, pateikė pakeitimus ketvirtadienį, o aš pateikiau antradienį savo pakeitimus, kažkas keisto vyksta sekretorėte. Aš toliau reiškiu protestą. Jeigu asmuo, e, kuriam skirtas pakeitimas, gali sutikti su tuo ir jeigu tai pagerina tekstą, tai turėtų būti priimtina. Mes dabar matome nelankstumo pavyzdį. Du pakeitimai pateikti. Mes e, tarsi sutarėme e, su ponė Greslė. Ji sutiko, ponė Greslė sutiko, kad mano pa, keitimai pagerina tekstą. Nebandykime dabar būti šventesni už popiežių. Pono Deutsch e, pakeitimai nutiko, kai jis pateikė juos paskutinę dieną, o aš antradienį pateikiau juos. Tikrai yra rimta problema su tuo. Kovo 19 dieną pakei, pateikti mano pakeitimai. Aš dabar naudojuosi žodžio laisvę. Jūs visą laiką kalbate, kalbate, nebesiginčykime, balsuokime. Nereikia kalbėti apie tai, ką jūs kada padarėte e, per balsavimą. Pone Makovė, atsiprašau, bet aš naudojusi savo teisę. Vis dėlto vis dėlto aš vadovauju posėdžiui. Aš supratau, kad buvo prieštaraujama žodiniam pakeitimui, dėl to dabar balsuokime dėl aštunto pakeitimo be žodinių pakeitimų. Kas už? Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ačiū. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu 12 pakeitimas. Check is, check is finished. No. Baigiame balsuoti. Primta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 14. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, 14 pakeitimas. Due to non-reason hands, it's, I think it's adopted, yeah. Niekas nebekelia rankų, bet atrodo, kad pri, priimta. Iš tikrųjų, matome, kad taip ir buvo. 16 pakeitimas atkrenta, 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė priimtas, 18 už, prieš, susilaikė priimtas, 19 už, prieš, susilaikė priimtas, 20 už, prieš, susilaikė priimtas, 21 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš šį žodinį pakeitimą, jeigu ne, taip kas už, prieš susilaikė priimtas, 22 už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, elektroninis balsavimas. E, baigėme. Dvidešimt šeši už, du prieš priimta. Audito rūmai, pirmasis pakeitimas. Atidėti biudžeto vykdymą, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dėl viso sprendimo balsuojame, kas už. Atsiprašau, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis už, Atsiprašau, sako pirmininkės krenta ketvirtasis už. Prieš turime pasitikrinti dėl ketvirtojo. Prašom balsuoti. Ketvirtasis pakeitimas. Baigėme. 19 už. Penktasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintasis už prieš. Pasitikrinkime dėl septintojo pakeitimo. Baigiame. Atrodo, priimtas taip. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė priimta, vienuoliktasis už, prieš, pasitikrinkime. 11 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 13 už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 atkrito, 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 atkrenta, 18 už, prieš, susilaikė, priimtas. 19 už, prieš, susilaikė, priimtas. 20 už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 už, prieš, susilaikė priimtas. Pasitikrinkime, man atrodo, kad priimtas, bet dėl viso pikto. Baigiame. Priimta. 22 atkrenta, 23 už, prieš, susilaikė, priimtas, 24 už, pasitikrinkime dėl 24. 14. Baigėme balsuoti. Atmestas. 25. Už. Priimtas. 26. Atkrenta. 27. Su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors jiem prieštarauja? Ne. Kas už? Prieš. Nusilaikė priimtas, 28 už, prieš, susilaikė, priimtas, 29 už, prieš, susilaikė, priimtas, 30 už, prieš, susilaikė, priimtas, 31 už, prieš, susilaikė, priimtas, 32 už, prieš, susilaikė, priimta, 33 už, prieš, 73 atsimtas. Gerai. Atsimtas tuomet balsuosime dėl visos e, rezoliucijos elektroninis balsavimas. Baigiame. 26 už 2 prieš. Malonu, kad auditorum generalinis sekretorius yra salėje. O dabar ekonominis ir socialinis komitetas, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis, dėl atidėjimo vykdymo patvirtimo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar elektroniškai balsuosime dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo. 24 už, 4 prieš. Rezoliucija. Trečiasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis. Už, prieš, susilaikė. Primta. Penktasis. Už, prieš. Reikia pasitikrinti. Penktasis pakeitimas. Man atrodo, kad priimtas, bet nesu tikra. Atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikę, priimtas. Šeštasis, kas už, vis tik tai atkrenta, septintasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis, už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis, už, prieš, reikės pasitikrinti dėl devintojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Dešimtasis pakeitimas už, prieš. Taip pat reikia pasitikrinti dėl dešimtojo pakeitimo. Patsuojame elektroniniu būdu. Atrodo, kad priimtas balsavimas baigtas taip. Didelė balsų persvara. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dvyliktas, sako pirmininkė, kas už, prieš, susilaiko, primta. Tryliktas. Tryliktas, taigi tryliktas. Primtas. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 16, 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 18 už, prieš susilaiko primta. Ne, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 18 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. 19 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų? Ne. Taigi 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta, 20 kas už, prieš susilaiko, neaiškus rezultatas elektroniniu būdu balsuokime dėl 20 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Primta. Dabar visa rezoliucija. Baigiame balsuoti. Dar ne. Turite dar galimybę atiduoti savo balsą. Baigiame balsuoti. 26 už, 2 prieš, labai ačiū. Toliau regionų komitetas. Pirm, antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias. Dėl įvykdymo atidėjimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu balsuokime dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Baigime balsuoti. Priimta 22 už, 6 prieš. Rezoliucija pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas, kas už, prieš susilaiko primta, 10 už, prieš susilaiko primta, 11 už, prieš susilaiko primtas, 12 už, prieš susilaiko primtas, 13 kas už, 13 atkrenta, 14 kas irgi atkrenta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 16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 Jie nėra alternatyvus. Nėra, tai nėra. Norėčiau, kad mes galėtume rasti kokį nors techninį sprendimo būdą ir balsuoti dėl tų dviejų pakeitimų. Tai, ne, tai yra nauji, naujos pastraipos, kurios nepakeičia jau esančių pastraipų. Kągi, Aš negaliu keisti balsavimo sąrašo. Ką mano pranešėjas? Kolegė Černetski. Kolega Černetski, ką Jūs manote? Kokiagi yra Jūsų nuomonė šio klausimu? Dėl pakeitimo. O. Madam Čia. Fo. Už, gerbiama pirmininkė, už. Pakeitimas atkrenta ar ne? Ar jūs sakote už, ar kad turi atkristi? Tai mes balsuokime dėl šio pakeitimo. Balsuokime dėl 14 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 18. Čia yra pakeistas, pateiktas žodinis pakeitimas, ar jam kas nors prieštarauja, ne kas už, prieš susilaiko primta. 19. Kas už, kas prieš kas susilaiko priimta 20. Atkrenta, nes buvo patvirtintas 16 pakeitimas 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar rezoliucijos projektas balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 už, 4 prieš. Toliau Europos ombudsmenas. Pirmas pakeitimas dėl biudžeto vykdymo e, patvirtimo atidėjimo, kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad prieš daugiau buvo balsų. Dabar balsuokime dėl viso biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū. 25 už, vienas prieš. Rezoliucija. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už,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 Kągi, dabar balsuokime dėl 12. Norite pastikrinti elektroniniu būdu? Gerai. Balsuokime dėl 12 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 18 už, 9 prieš primta. Toliau baigiamasis balsavimas dėl rezoliucijos. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 25 už, 1 prieš. Toliau Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau sprendimas dėl įvykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu balsuokime. Baigiame balsuoti. 25 už, 2 prieš. Rezoliucija lybė 1, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Lybė 2, lybė 3, lybė 4, ar galima už juos visus kartu balsuoti? Nuo lybė 2 iki lybė 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias pakeitimas, kurį pateikė Tamas Dočkas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Lybė penki, kas už kas prieš, kas susilaikė primta. Tai buvo primtas tas pakeitimas, dabar baigiamasis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 24 už, 2 prieš. Tai jau baigiame šiandien balsavimą. Und wir kommen, na, genau. Ja, ist sie genau. Ja. Genau. Wir kommen, genau. Genau. Morgen, morgen um 9. Rytoj 9 val. ryto tęsime balsavimą. Taigi, prašau ateiti 9 val. ryto, tai bus svarbus balsavimas. Dabar eikime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, 52 klausimas tomorrow at 9 commission discharge and then parliament's discharge. Rytoj 9 ryto balsuosime dėl komisijos ir parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo, dar yra ir IDF. Rydanai, mėly kolegos, mielos kolegės. Could you? We need, you know. If you want to leave the room, could it please, could you do it please?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 Mums liko dar vienas svarbus darbo tvarkės klausimas. 52 klausimas. Michael Toirer yra pranešėjas, jis turėtų pristatyti savo pranešimą apie Europos strateginių investicijų fondą. Biudžeto kontrolės komitetui šis fondas tikrai labai įdomus. Ir und ohne Scherz, ich randaliere jetzt. Ne? Also wir können, wir können hier nicht sitzen und wertvolle. Mes negalime čia sėdėti ir švaistyti vertėjų darbo laiko, jeigu esame tokie išsiblaškę, vyksta pašalinės kalbos, svarbu sutelkti dėmesį ir tęsti darbą. Aš norėčiau steigti žodį mūsų pranešėjai Michael Toirar, bet prieš tai norėčiau pasveikinti mūsų svečią iš audito rūmų, Auditorumai pateikė mums e, svarbę ataskaitą, ją vėliau ir pristatysime, bet prieš tai, e, Mikhail, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Šią vėlyvą popietę po ištiso balsavimo maratono priartėjome prie svarbaus klausimo, tai yra biudžeto kontrolės komiteto pranešimas apie Europos strateginių investicijų fondą. Europos parlamente tai yra tikrai labai politinis klausimas. Diskutuojama apie tai, kaip, kokia turėtų būti šio fondo struktūra. Aš pateikiau pranešimo projektą. Jį derinau su sekretariatu. Sekretariatas man labai padėjo. Ačiū už tai. Taip pat daug padirbėjo ir šešėliniai pranešėjai. Na ir dabar mes pateikėme tokį pranešimą, kur sutelkiamas dėmesys ties tais klausimais, kurie patenka į biudžeto kontrolės komiteto kompetencijas. Taip pat e, mes atsižvelgiame ir audito rūmų išsakytas abejonės dėl Europos komisijos pasiūlymo. Mums svarbu, kad būtų atliekamas e, veiksmingas šio fondo auditas ateityje. Dabar pasiūlymai buvo sukonkretinti, buvo patikta nemažai pakeitimų. Jų buvo iš viso devini. Visi tie pakeitimai buvo susijęs su auditorumų vaidmens stiprinimu, taip pat ir su galima vėlesne Europos parlamento kontrolę. Taip pat čia kalbama ir apie tokį principą kaip veiksmingas finansinių lėšų valdymas taip pat skaidrumas, nediskriminavimas. Tai irgi yra svarbus principai, jie yra išdėstyti atskiruose paragrafuose. Taip pat yra paliestas ir vidaus rinkos klausimas, o taip pat paminėti ir ypatingi mažų bei vidutinių įmonių poreikiai. Be abejo, Labai svarbus vaidmuo tenka ir šio fondo valdybai, steering board, valdančiai tarybai. Mes norėtumėm, kad būtų sustiprinta biudžeto kontrolė. Aš manau, kad pateikti pakeitimai iš esmės apima e, auditorumų pasiūlymus. Aš manau, kad vis dėlto būtų svarbu išklausyti ir ką apie tai mano e, patys auditorumo atstovai. Vyksta diskusija dėl to, kokia apimtimi Europos, koks vaidmo turėtų tekti Europos parlamentui, nes e, vis dėlto būtų nedaug panaudojama mokesčių mokėtojų lėšų. E, siūloma, kad e, biudžeto kontrolė apsiribotų tik lėšomis iš ES biudžeto, bet jeigu būtų vykdomi uh, E, e, projektai naudojant e, lėšas iš privačių ir viešųjų šaltinių, tai būtų sunku tokią kontrolę įvykdyti. Bet mums vis tiek labai svarbu, kad būtų užtikrinta biudžeto kontrolė. Europos investicijų bankas atrinkdamas projektus, atrenka projektus, tai yra vienas dalykas. Bet aš manau, kad paskui po kažkiek tai laiko uh, Audito rūmai turėtų atlikti kontrolę, turėtų vykti ir diskusijos Europos parlamente, reikėtų užtikrinti bent minimalę demokratinę kontrolę. Man dėl to nekyla jokių klausimų. Europos parlamentas e, e, turėtų dalyvauti e, vykstančiose dėrybose. Tai yra minimalus reikalavimas susijęs su demokratinė kontrolė, juk vis dėlto būtų panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Kalbant apie Europos investicijų banką, o taip pat ir stabilumo mechanizmą, mes jau šios klausimus aptarinėjame. aptarinėjame. E, Europos investicijų bankas e, e, šiuo atveju turėjo daugiau galimybių negu kad Europos strateginių investicijų fondo atveju. Aš kaip pranešėjas ir beje pasitarę su šešėliniais pranešėjais pasisakau už tai, kad būtų su, suteiktas didesnis vaidmuo e, e, plenariniam posėdžiui, o taip pat ir atitinkamiems komitetams, pavyzdžiui, biudžeto kontrolės komitetui. Ačiū. Dėkoju, iš ties svarbus pranešimas. Jeigu mes paliksime kokį nors spragų teisės akte dėl Europos strateginių investicijų fondo, tai jos mums darys neigiamą poveikį ateityje. Aš dabar norėčiau steigti žodį audito rūmo atstovams, prašom. Thank you, Madam Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė, brangus komiteto nariai. Europos audito rūmai tikrai nori padėti Europos parlamentui ir tarybai visose tose teisėkuros procesuose susijusiuose su EFSI reglamentu. Mes paskelbėme nuomonę, kurioje pabrėžėme e, ir taip pat jūsų dėmesį pateikėme tam tikrą informaciją Ten yra keletas svarbių klausimų. Visų pirma, valdysena, teisė kuros sistema, atskaitomybė, taip pat išoriniai susitarimai, taip pat finansinė atskaitomybė susijusi su viešaisiais finansais. Ir norėčiau pradėti nuo atskaitomybės elemento. Europos audito rūmai norėtų, kad EFSI vaidmuo būtų svarbus. Tačiau iš esmės Europos audito rūmų įgaliojimai yra aiškiai apibriežti sutartyje ir jie yra aišku, suprantami ir mes turime teisę atlikti audito veiklą susijusią su ES biudžeto išlaidomis. Ir Europos garantijų fondas yra susijęs su išlaidomis iš ES biudžeto. Ir kalbant apie FSI, taip pat apie Europos garantijų fondą, tai yra tik dalis visų investicijų ir mūsų e, reakcija būtų tokia. Įsivaizduokime, kad yra 1 milijardo vertės projektas ir 80 procentų projektų yra finansuojama iš privačių investicijų, o likusi dalis yra iš ES biudžeto. Tad Kalbant apie tos 200 milijonų eurų, dėl kurių turėtume atlikti auditą, sunku būtų atskirti tas viešasias ir privačiasias lėšas ir būtent dėl to turime teisę atlikti auditą e, sąryšėje su EFSI vykdoma veikla. Ir žvelgiant į 14 straipsnį, reglamento projekto 14 straipsnį, manau, kad jis kelia šiek tiek nemažai sumaišties Net jeigu jis nebūtų įtrauktas į reglamento projektą, dėje e, tai netima e, galimybės audito rūmams atlikti auditą. Tad siekdami išsklaidyti bet kokį e, nerimą, pasiūlėme kažkaip šiek tiek pakeisti formuluotę ir nurodyti, kad reikalavimai yra susijęs su sutartimi ir audito rūmai nereikalauja nieko daugiau ar mažiau, tik to, kas yra numatyta sutartyje. Ir Mūsų intervencijos tikslas, mūsų parengtos nuomonės tikslas yra toks. Mes norime sudaryti galimybę teisėkuros institucijoms gauti visą reikalingą informaciją ir taip pat užtikrinti, kad mes gautume visą reikalingą informaciją susijusią su veiklos rezultatų vertinimu praėjus keliariems metams po EFCI funkcionavimo. Be abejo, kils įvairiausių klausimų, ar EFSI pasiekia užsibrieštus politinius tikslus, ar turime visą reiks informaciją, kuri yra reikalinga, norint įvertinti veiklos rezultatus. Būtent todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad iš konstatuojamųjų dalių susidaro toks įspūdis, kad yra leidžianti nukrypti nuostatą e, e, susijusią su finansiniu reglamentu. Taip pat e, atkreipiame jūsų dėmesį į keletą kitų svarbių elementų, kuriuos turės nuspręsti komisija ir Europos investicinis bankas sudaromame sutarime, susitarime. Ir mes taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į į dar vieną dalyką, į tai, jog bus daroma įtaka viešiesiems finansams. Jeigu nebus aiškiai pasakyta, kad Europos e, garantijų fondas nevirši 16 milijardų eurų, kurie yra numatyti, natūralu, kad yra išlaidoms numatyta tokia viršutinė riba ir e, valstybės narės, kurios dalyvaus Europos strateginių investicijų fondo veikloje e, gali daryti įtaką savo valstybės įsiskolinimu, jeigu bus skolinamasi lėšos šiuo būdu. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti savo nuomonę ir be abejo, melai atsakysiu bet kokius papildomus klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Iš tikrųjų, ši nuomonė yra labai svarbi mūsų darbui. Aš norėčiau padėkoti auditorumams už pateiktas pastabas. Dėl Europos strateginių investicijų fondo man irgi e, kyla klausimų, kodėl, pavyzdžiui, kai kurios taisyklės netaikoma šiam fondui, pavyzdžiui, 139, 140 iš finansų reglamento, taip pat dėl garantijų instrumento ne viskas man aišku. Man kyla tam tikro bejonių. Ačiū Jums už sutiktą informaciją dėl to, kad nėra numatytas atsakomybės ribojimas. Aš irgi skaičiau dokumentą, nebuvau tikra, kad supratau gerai tikrai jūs patvirtinate mano mintis. Labai svarbi man jūsų nuomonė. Yra daug kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Visų pirma, kolega Savarma. Thank you, honorable member of. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū auditorumo atstovui, taip pat ir pranešėjui. Tikrai itin svarbus dokumentas ir be abejo reikėtų dėmesį skirti ne tik 14 komisijos parengto pasiūlymo straipsniui. Nemažiau svarbus yra ir kiti straipsniai. Pavyzdžiui, antrasis, tai yra EFSI susitarimo sąlygos, taip pat penktasis straipsnis, tai yra reikalavimai susiję su ES garantijų fondo naudojimu, taip pat dešimtasis straipsnis, kuriame kalbama apie ataskaitų teikimą ir atskaitomybę. Ir tikrai turiu gana e, nemažų abejonių ir nusprendžiau pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų ir kartu su pane Grisler juos parengėme. Tikiuosi, kad tie pakeitimai padės išspręsti tuos susirūpinimą keliančius klausimus ir be abejo labai svarbu itin atidžiai apsvarstyti, ar visas šis fondas e, yra finansinė priemonė ar ne. Nes tai be abejo turės e, e, tiesioginiai įtaikai įvairiausiams elementams susijusiam su komisijos parengtų pasiūlymų. Na ir ilgai nekalbėsiu, tiesiog noriu e, e, pilnai pritarti e, tam, jog mūsų komitetas turėtų e, pateikti ten aiškę, konkrečią nuomonę vadovaujantiems komitetams. Mes tikrai turime turėti galimybę stebėti e, lėšų panaudojimą Ir be abejo, kaip auditorumo atstovas minėjo, gana sudėtinga atskirti tas skirtingas lėšų rušis, e, privačiasias ar viešasias, tai tikrai kyla daug tokių įdomių problemų. Ačiū. Pane Lesender, ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Kaip ir daugumai, mūsų turbūt svarbiausia yra išsakyti paramą ir užtikrinti, kad ir toliau būtų naudojamos turimos priemonės. Ir be abejo, pagal Junkerio planą tai yra gana svarbi priemonė. Jie nori įveikti eurozonos apatiją, sustingimą ir norima užtikrinti produktyvės investicijas, kurios atgyvintų mūsų ekonomiką. Tad Tokia yra pagrindinė sąlyga, visi be abejo to norėtume, tačiau turiu pasakyti, kad tas skubotumas, e, kuris tiesiog supa visą šį projektą ir tie bandymai tiesiog aplenkti parlamentą, e, ne, ne pirmą kartą tokie dalykai vyksta ir ta tokia tarp vyriausybinė struktūra tarsi bando palikti parlamentą nuo šalyje ir turiu pasakyti, kad Visiškai pritariu tam, ką mm, atliko ponas Toiris. Jis bando e, kažkaip daugiau svarbos suteikti Europos parlamentui, didesnį įtaiką suteikti. E, ir aš pati esu transporto komiteto narė ir turiu pasakyti, kad labai svarbu, kalbant apie visas šias susijusias rytis, skatinti atidesnė valdysena, taip pat reikia vadovautis metinė biudžeto procedūra. Tai yra viena iš tų svarbių taisyklių, kuri buvo patvirtinta. Nepaisant to, kad nu, ponas Junkeris ir valstybės narės ne visada tam pritarė ir manau, kad vadovaujantis metinė biudžeto procedūra tikrai būtų galima viską puikiai atlikti. Taip pat būtų nustatyta, kokio biudžeto reikia garantijų priemoniai. Ir tai būtų dalis įprastinės biudžeto procedūros. Ir dar vienas dalykas, dėl ko pritariu e, Taip, tikrai, valdysena yra svarbi ir taip pat reikia savęs paklausti, kaip mes galėtume kažkaip aktyviau panaudoti tuos įgaliojimus, kuriuos turime, kalbant apie bankinės ir valiutų srities priežiūrą, stebėseną ir Auditorumai tai parengė savo nuomonę, taip pat išsakė savo nuomonę ir dėl stabilumo mechanizmo. Ir turbūt svarbiausia užtikrinti, kad ši priemonė veiktų kaip labai svarbus svertas ir tai neturėtų būti susiję vien tik su e, viešaisiais finansais, kurie turėtų būti mobilizuojami, reikėtų mobilizuoti ir privatųjį finansavimą, daryti tai plačių mastų ir užtikrinti, kad ES biudžetas, kuris skiriamas FC priemoniai, tiesiog būtų, būtų daug kartų padaugintas, padidintas ir yra ne tik Europos investicijų bankas, yra ir kiti investuotojai, kitos priemonės, kurios gali būti panaudotos. Tad Man atrodo, kad reikėtų viską priboti ir padaryti tai vien tik tokia paprasta finansinė priemonė. Reikia paieškoti būdų, e, taip pat saudito rūmų pagalba, kad būtų galima stebėti, kas konkrečiai yra atliekama su šio Europos biudžeto dalimi, kuri yra skiriama FC. Ir be abejo, reikia pasistengti užtikrinti, kad ir ta priemonė išliktų ir toliau patraukli, nesumažinti jos patrauklumo. Uh, kad ji patrauktų dėmesį, patrauktų dėmesį savo unikalumu. Europos investicijų bankas e, paaiškino, kad jų nuomonė tai yra grinai finansinė priemonė ir ji turėtų tarnauti šiek tiek kitaip, tai turėtų būti kaip tam tikras vertas. Tad aš patikiau savo parengtą pakeitimą. Jame kalbama apie tai, kad reikėtų suteikti įgaliojimų audito rūmams, kad jie galėtų pasinaudoti savo įgaliojimą susijusiai su valdysenos mechanizmų stebėsena. Ir manau, kad tai yra ne, susiję ne vien tik su finansinėmis priemonėmis, tai yra susiję ir su augimu, plėtra E, taip pat ES BVP augimo ir plėtra. Na ir jeigu audito rūmams būtų suteikta galimybė atlikti tokią stebėseną, priežiūrą, e, mes taip pat turėtume galimybę stebėti visus tos procesus, vadovaudamiesi e, įprastinės biudžeto procedūrą. Eh, Kolega Valė, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ir pranešėjui. Atsiprašau, kad Strasbūrė negalėjau dalyvauti šešėlinių pranešėjų susitikime. Dabar dėl paties pranešimo aš didžiausią dėmesį skiriu penktam skyriu, kur kalbama apie kovą su sukčiavimu ir skaidrumu. Tam reikalinga atitinkama infrastruktūra. Iš tikrųjų, e, reikia tinkamos struktūros, nes kitaip e, gali kilti rizika, kad pažeidimai e, kartosis. Mes jau e, matėme tokių pavyzdžių vykstant privačius projektus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, projektas atsipirktų. Reikėtų nustatyti tam tikrus skaidrumo kriterijus, pagal kuriuos būtų e, atrenkami projektai. Turėtų būti aiški skaidri projekto atrankos procedūra turėtumėm stengtis išvengti nemalonių situacijų, e, e, kurių jau buvo praeisiais metais e, dėl projektų finansavimo. Dėl to, ką pasakė kolegė Ajala Sender. Kalbama apie 350 milijardų eurų, kurie būtų panaudojami per trejus metus. Tiksliau 315 milijardų eurų. Tai yra tikrai svarbi suma, kuri turėtų padėti atgaivinti ES ekonomiką. Dėl pakeitimų. Aš pateikiau pakeitimą, pavyzdžiui, kur kalbama apie kovą su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat pateikiau ir daugiau e, pakeitimų, kuriuos vėliau aptarsiu su pranešėju ir būčiau labai laimingas, jeigu mano pakeitimus paremtumėte. Ačiū. Dėkoju, netrukus suteiksiu žodį komisijai, bet e, dar šitą pridursiu. Pavyzdžiui, dėl to, ką jau anksčiau sakiau, kalbėjau, pavyzdžiui, apie atsakomybę, bet noriu pateikti ir trečią klausimą. Kaip Jūs manote, kiek pinigų į šį fondą įneš Europos centrinis bankas? Europos centrinis bankas turėtų įnešti vienodą dalį e, finansuojant projektus. Bet e, ar tai nebūtų tarsi paslėpta valstybės pagalba? Įsivaizduokime, kad, pavyzdžiui, e, Europos centrinis bankas kas mėnesį skiria 60 milijardų eurų ir įsivaizduokime, kad visa ta suma kiekvieną mėnesį pasiekia Italiją. Ar tai nebūtų galima vertinti kaip paslėptos um, valstybės pagalbos? Taigi, kokio finansavimo jūs tikitės iš Europos centrinio banko, apie kokias sumas jūs mastote, kokiu, koks galėtų būti e, finansavimas iš Europos centrinio banko pusės? Um. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad komisijos tarnybos pradėjo analizuoti maždaug 1400 pakeitimų, e, kuriuos e, pateikė kolegos Fernandės pranešimui. Ir septyni iš viso komitetai rengė savo nuomonę. Vienas iš jų yra jūsų komitetas ir jūsų šešėlinės praneš... nuomonės referentas yra ponas e, Toireris. Mes viską išanalizuosime. Uh, Komisija taip pat analizuoja audito rūmų nuomonę, kur išdėstė 2015 metų nuomonėje numeris 4 dėl Europos strateginių investicijų fondo reglamento. 12 kovo e, jūsų komitetas patvirtino ir pon, e, rūmai audito patvirtino tą nuomonę ir ponas Lazaro pristatė išvadas. Mes dabar atliekam analizę visų pasiūlymų ir kol kas yra anksti išsamei atsakyti visus susirūpinimo taškus, kurie buvo paminėti. Tačiau noriu dabar pasakyti, kad komisijos pasiūlymas griežtai siejamas su sutarties nuostatomis dėl e, prievalių ir biudžeto įgyvendinimo ir ypač dėl teisės audituoti. Noriu dar pasakyti, kad garantijų fondas, kurį numato e, FC, si reglamentas yra biudžeto priemonė ir jam taikomas biudžeto reglamentas, dėl to, finansinis reglamentas, dėl to nereikia jokių uh, nukry, nukrypimų ar išimčių. Dėl EFSI reglamento Europos investicijų bankas įgyvendins jį ir taip pat yra numatytos atskaitomybės nuostatos, kurių tikslas užtikrinti, kad informacija būtų pateikta pateikta laiku ir kad ji būtų išsami. Ta informacija turi pasiekti parlamentą ir tarybą. Mes esame pasirengę e, aptarinėti pakeitimus ir norime patikinti teisės aktų prieimėjus, kad esame pasirengę tą daryti, išgirdome jūsų surūpinimą, mes atsižvelgsime į tai, kas jums aktualiausia ir galvosime, ką daryti. Dabar dėl labai e, tikslaus ponios pirmininkės klausimo. Dėl Europos centrinio banko finansinio dalyvavimo negaliu jums dabar e, pateikti jokio atsakymo. E, žinau, kad yra kalbama apie obligacijas, bet negaliu pasakyti, kokia suma bus e, nukreipta per ECB. Dėkoju. Ačiū. Gal truputį lietokai mastau. Bet vis dėlto norėčiau suprasti, kaip reikėtų suprasti 30 preambulės dalį. Ten kalbama, kad e, yra taikoma išimtis iš finansų reglamento visam fondui, nepriklausomai nuo to, apie kokią fondo dalį kalbame. Ir man dėl to kyla problemų. Man panašu, kad jūs pasakėte visai priešingą dalyką arba aš visiškai nieko nesupratau. Gal jūs dar kartą man paaiškinkite. Ir dar noriu pastirauti, kada mes gausime atsakymą dėl e, to, kada Europos centrinis bankas turi e, pateikti savo lėšas. Aš noriu sužinoti, kiek konkrečiai pinigų mokesčių mokėtojai tiesiogiai ir netiesiogiai turi įnešti į Europos strateginių investicijų fondą. Mokesčių mokėtojai turi teisę tai žinoti. You... Dėkuoju, pirminkė. Jeigu jūs kalbate apie 30 punktą, aš sakiau, kad garantijų fondas yra biudžeto priemonė ir jam taikomas finansinis reglamentas. Dėl 30-osios konstatuojamosios dalies ten kalbama apie finansinės priemonės. Finansinis reglamentas apima jį, nes tai yra susijęs su asignavimais mokėjimams, e, kurie skirti garantijų fondams. Taigi ir finansinis reglamentas taikomas tam su e, kolega pakalbėjome apie ECB intervencijas, bet nėra numatyta tokių intervencijų galimybė. Noriu tą pasakyti labai aiškiai. ECB intervencijos nenumatytos. Ja, Dank, Frau äh, Ačiū pirmininkė. Panašu, kad įsisubavo diskusija, jūs pateikėte klausimų. Iškėlėte tikrai svarbių klausimų, į kuriuos būtina atsakyti. Aš norėčiau patikslinti klausimą komisijai. Jeigu aš teisingai supratau komisiją, tai komisija mano, kad kalbant apie garantijas EFSA, tai yra tam tikras rizikos pasidalymo instrumentas. Ir čia turėtų būti laikomasi e, biudžeto disciplinos. Iš komisijos pasiūlymo, o taip pat ir iš audito nuomonės panašu, kad su EFSA bus elgiamasi kitaip, negu kad su kitais rizikos pasidalymo instrumentais. Gal komisija mums galėtų pateikti teisinę nuomonę, kurgi būtų tie skirtumai kodėl e, Europos strateginių investicijų fondo atveju būtų elgiamasi kitaip, negu kad su kitais rizikos pasidalymo instrumentais. Čia kalbama ne apie klasikinį rizikos pasidalimo atvejį. Aš manau, kad čia galbūt rizika būtų mažesnė negu kad kitų rizikos pasidalymų ins instrumentų atveju. Uh, bet aš kiek suprantu e, strategijų investicijų fondą, tai jo atveju rizika nebūtų mažesnė, ji būtų identiška arba netgi didesnė. Ir jeigu e, e, šis fondas keltų didesnę riziką, tai negalima jam taikyti švelnesnių taisyklių. Turi būti numatyta ar kontrolė. Jeigu šio klausimo negalima išsiaiškinti čia ir dabar, gal būtų galima iš komisijos gauti teisinę nuomonę, dėl ko buvo patiktas būtent toks e, teisės akto pasiūlymas. Man atrodo, kad e, e, komisija neteikia jokio pasiūlymo dėl teisės akto prieš tai netlikusi ekonominio poveikio vertinimo, o taip pat ir teisinio poveikio vertinimo. Dėkuoju, pirmininkė, ir ačiū, ponė Tori, ir jums už klausimą. Visi šie klausimai komisijoje yra analizuojami, bet aš nežinau detalių. Tai, ką sakiau, yra tai, komisijos tarnybos išsamei išanalizuos visus pakeitimus, visas pastabas ir mes pateiksime jums informaciją apie veiksmus, kurių imsimės. Bijau, bet negaliu daugiau jums nieko išsameu pasakyti. Grįšiu uh, į komisiją, kalbėsime su kolegomis iš skirtingų tarnybų ir kaip galima greičiau pateiksime jums atsakymus dėl iškeltų klausimų. Aš vėl Na, aš esu šiek tiek uh, nustebusi, nes 30-oje konstatuojamoje dalyje aiškiai parašyta, kad biudžeto disciplinos taisyklės nebūtų taikomos. Tai aš ir nesuprantu. Uh, man atrodo, kad tos biudžeto uh, taisyklės turėtų būti taikomos Ir iš tikrųjų finansų reglamente yra ir labai aiškios taisyklės dėl ats finansinės atsakomybės. Būtent šio punkto e, dabar e, trūksta. Aš e, turiu omeny reglamentą 139-104-1030 labai svarbu nustatyti ir viršutinę atsakomybės ribą. Aš noriu sužinoti, kodėl į teisės aktą nėra įtraukta šio fondo viršutinė atsakomybės riba. Man atrodo, tai tikra beprotybė paleisti veikti tokį fondą, nenumačius atsakomybės, juk galų gale teks atsakomybę prisimti ES. Europos strateginių investicijų fondas galbūt patirs ir didžiulę riziką. Gerąją riziką prisims Europos investicijų bankas, o tą didžiąją prastą riziką permes ant mokesčių mokėtojų pečių. Ir kalbant apie uh, 70 e, e, procentų finansavimą, tai yra tikrai didžiulis dydis. Pažiūrėkime, kas gali atsitikti per trejus metus. Juk šio fondo veikla nėra ribota laiko atžvilgių, tai pagalvokime apie tai, kiek e, pinigų iš mokesčių mokėtojų kišenės tiesiogiai ar netiesiogiai bus naudojamos. Aš norėčiau gauti konkrečios informacijos, raštus, konkrečiais skaičiais. Kolegė Sender dar norėtų pasisakyti, paskui steiksiu žodį jums arba jūsų kolegai. Sí. Bueno, yo quería proponer que si no hay, porque no... Norėjau pasiūlyti kai ką. Jeigu niekas šiandien neatstovauja Europos investicijų bankui, kažkas turėtų atvykti. Nes kitose komitetuose įtrė e, transporto komitetuose, kur rengiamos nuomonės Girdėjome, girdėjome, kad yra ta 16 milijardų riba taikoma EIB, kurios negalima peržengti, bent jau taip mes girdėjome. Taigi numatyta yra riba. Tai yra ne finansinio reglamento riba, bet FC e, kontekste taikoma riba. dėl ECB, tai, tas, tai jisai vadovauja visiems Vokietijos, Ispanijos bankams. Ir mes negirdėjome, kad ECB bus tarsi grinuosius pinigus teikiantis bankas. E- EIB prisims daugiau rizikos negu išoriniai investuotojai kaip institucija. Bet projektai tokie gali būti patrauklesni nes jie, tie projektai gali būti patrauklesni, apie tai mes girdėjome. Bet reikia e, bet kokiu atveju laikytis ES principų ar aplinkos saugos ar kitų. Infrastruktūros kai kurie tipai galbūt nebus labai patrauklus kai kuriems investuotojams, bet būtų labai gerai, kad kas nors iš Europos investicijų banko ateitų pas mus ir paaiškintų, kaip viskas vyks nes dabar bandome iš esmės apsvarstyti, kaip tas mechanizmas veiks ir būtų labai svarbu išklausyti Europos investicijų banko ir būtų taip pat svarbu sužinoti, kiek bus mhm. rizikos prisimta ir kokiu mastu bus naudojama garantija, jeigu sudarytų nuostoliai. Dėkoju. Galiu tik tai pakartoti, kad jūsų klausimus galėsime atsakyti raštu. Į visus, kuriuos šiandien nebūsim atsakę, atsiusime raštiškus atsakymus, kaip galima uh, greičiau dėl 30 konstatuojamosios dalies. E, ten kalbama apie ES garantijos Europos investicijų bankui ar garantijų fondui. Tai nėra finansinės priemonės, tai yra biudžeto priemonės. Uh, reiškia, tai reiškia, kad finansinis reglamentas taikomas garantijai, tačiau e, tos garantijos nėra laikomos e, finansinė priemonė e, finansinio reglamento prasme. Na, iš tikrųjų, išgirdome komisijos paaiškinimus. Negaliu pasakyti, kad jie mus nėra negirdėti. Mes vis dėlto laukiame informacijos raštu. Uh, tikrai norėdami ją pasigilinti bent keletą kartų. Toliau pranešėjas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Graf iš Europos komisijos. E, garantijų e, dalis EFSI fonde, e, neturi, kaip kad sakė komisija, nėra laikoma finansiniu instrumentu, bet aš noriu gauti konkrečių paaiškinimų. Kodėl? Jeigu vis dėlto tai yra finansinis instrumentas, su juo turėtų būti elgiamasi analogiškai, o jeigu ne, tai gal komisija galėtų paaiškinti raštu, kodėl tai nėra e, e, finansinis instrumentas, ar tai yra tiesiog politinis sprendimas Man atrodo, kad tokio paaiškinimo nepakanka, reikia gauti faktų, dalykinės informacijos tam, kad mes galėtumėm ją suvokti. Jeigu vis dėlto tai yra politinis sprendimas, tai noriu aiškiai pareikšti, kad aš kaip pranešėjas visus raginsiu tam nepritarti. Na, į viską pažvelgus atrodo, kad tai yra finansinis instrumentas. Ar audito rūmai nori kažką pasakyti, ar tai ins, finansų instrumentas ar ne. Ką mano auditorumai? Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Nuomonėje mes sakome, jog nėra aišku, aš nenorėčiau dabar pasakyti, ar tai yra, ar nėra finansinė priemonė. Mūsų nuomonėje kalbama apie keletą klausimų, įskaitant tą faktą, kad iš e, reglamento projekto galima teikti, jog FC neįtraukia, neapima finansinio reglamento nuostatų. Ir mes sakome, kad nėra aišku, kokiu mastu tos taisyklės tai yra Europos investicijų banko taisyklės, e, leis įgyvendinti finansinio reglamento pagrindinius principus kaip skaidrumą, proporcingumą, nediskriminavimą, e, konkurencijos neiškraipimą ir panašiai. E, galiausiai reikia pasakyti, jog Europos Sąjungos garantijos tam tikra dalis tikrai bus prarasta, tai yra neišvengiama. Reikia tikėtis, kad ta dalis bus mažesnė, nedidesnė. Bet tai nėra problema. Svarbiausias dalykas, mes visi turime būti pasirengę ir komisija turėtų paaiškinti, pasakyti, kad tiek ir tiek lėšų prarasta iš biudžeto ir reikia žinoti, kas e, pasiekta, ar pavyzdžiui ES ūkis išlošė, e, prarasdamas tas lėšas ir tai, kas buvo investuota. Mes norime rasti atsakymą į klausimus. E, mūsų ir e, Europos e, strateginių investicijų fondui turi būti taikomas finansinis reglamentas, jo taisyklės. Mes uh, norime galėti patikrinti, audituoti ir pateikti tvirtą teisinę išvadą apie tai, ką bus pasiekęs investicijų fondas ir uh, kur investuoti pinigai. Dėkuoju. Genau. In Ihrer Opinion steht drin, dass Sie nicht. Nuomonė parašyta, kad jūs ne visai sutinkate dėl to, kad tai neturėtų būti finansinis instrumentas. Mes su nekantrumu laukiame informacijos raštu iš komisijos. Jeigu daugiau niekas pasisakyti nenorite, aš noriu Jūs informuoti, kad iki rydienos 12 valandos dar galite pateikti pakeitimus. Paskui tęsime diskusijas, atsižvelgsime į kolegės Ines Ajalės Sender pasiūlymus, pakalbėti ir apie Europos investicijų banką. Labai ačiū visiems. Posėdis baigtas, sustiksime rytoj 9 valandą. Balsuosime dėl komisijos ir parlamento. Visiems gražaus vakaro. Ačiū vertėms.